Ir e, jeigu nebus kažkokiu tai protestų pateikta, tai nominacijos bus patvirtintos. E, na, o dabar plenarinis posėdis bus tęsiamas rytoj 22 spalio nuo 9 iki 1 valandos ir nuo 15 iki 17 valandos. E, darbo tvarkė jūs galite rasti internete. Visiems dėkoju ir posėdis baigtas.